vietoj Henri Weberio pona pos paskirti Kinijos delegacijos atstovų. Ar yra pastabų? Nėra. Tuomet mes patvirtiname šį skirimą ir einame prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra rekomendacija antrajam svarstymui ir pono Hekmark pranešimas apie radio spektro politiką. Ar pranešėjas yra salėje? Taip. Jums kaip pranešėjai suteikiamas keturios minutės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarė. E, mes, priimdami sprendimą dėl radio spektro, žengėme labai svarbų žingsnį kad ES e, imtųsi vėl lyderio vaidmens, kalbant apie mm, dažnių e, spektro politiką. E, labai svarbu pabrėžti štai ką kad e, šis sprendimas yra susijęs ne tik tai su telekomunikacijos e, paslaugomis, bet ir su nauja dinamika Europos ekonomikoje. Taigi norėčiau padėkoti komisariai, norėčiau padėkoti buvusioms e, pirmininkavusioms šalims Vengrijai, Lenkijai, šešėlinis pranešėjams už rezultatus. Ilgą laiką Europa lyderiavo mobilių E, duomenų e, atžvilgiu. Nustatė Europos GMS standartą, taip pat ir priėmė atitinkamus kitus teisės aktus. Ir būtent tai buvo e, pagrindas naujoms technologijoms, kurios skatino inovacijas ir panašiai. Tačiau pagreitį praradome ir pasaulyje atsiranda nauji veikėjai. Kinija, e, kuri pradeda konkuruoti su mumis, su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Todėl mums reikia dėti pastangas, kad vėl susigražintumėm lyderio pozicijas. Ne tik dėl telekomunikacijų paslaugų, bet reikia susigražinti konkurencingumą. Be to, kalbant apie mobiliųjų duomenų srautus, tai jų apimtis padidėjo ir mm, na, ateityje taip pat tos apimtis didės. Taigi e, taip pat atsiras ir naujų paslaugų. Rengiant šį pranešimą, gerbama, gerbamas pirmininkė, norėjau parodyti, kad kalbant apie daugiametę radio dažnių spektro politiką, mes turėtumėm e, imtis to lyderio vaidmens. Aš noriu iš tiesų, kad mes e, lyderiautume tame pokyčių procese ir kad būtų sukurtos geriausios e, galimybės Europoje, kad būtų e, galima panaudoti iki maksimumo telekomunikacijų teikiamas paslaugas. Na, paprastai, aš noriu, kad ES būtų numeris vienas pasaulyje, ne na, numeris du, trys ar keturi. Bet jeigu mes norime būti numeris vienas pasaulyje, mes turime priimti sprendimus, kurie leistų iš tiesų mums būti lyderiais pasaulyje. Taigi džiugu, kad mūsų ambicijų lygmenis, lygmuo padidėjo šio proceso metu ir šio sprendimo metu iš tiesų e, nuo 2013 metų sausio pirmosios e, dienos valstybėse narėse turės būti atlaisvinta 800 MHz dažnių juosta plačia juošiam belaidžiam internetui. Taip pat šiuo sprendimu mes numatome kitus tikslus, kad e, iki 2015 metų bent jau 1200 MHz spektro dažnių juosta turi būti skirta mobiliųjų duomenų srautui. Taigi, turime e, pasiūlyti maksimales galimybės ES veikėjams taip pat yra priimtas, sprendim, priim, priimtas sprendimas, kad 2015 metais komisija įvertins, ar reikia imtis veiksmų toliau e, derinant papildomą spektro juostas. Galiausiai priimtas sprendimas, kad bus sukurtas europinis aprašas. Ir taip pat mes priemėme sprendimą, kad sieksime dėl bevėlio e, ryšio, taip pat numatyti tam tikrą dažnių juostą. Taigi, labai svarbu sukurti galimybės, kad mes galėtumėm tapti lyderiais pasaulyje, padidin, kad galėtumėm padidinti konkurenciją, sukurtume galimybės naujoms paslaugoms. Dėkoju už bendradarbiavimą, laukiu tiek šiandienos diskusijų, tiek sprendimo rytoj. Ačiū panui Hekmark, dabar e, komisijos vardu kalbės pane Krius. Pone pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir taryba galėjo susitarti dėl e, radio dažnių politikos programos. Taryba tą padarė jau pernai ir aš esu įstikinusi, kad parlamentas savo žingsnį žengs rytoj. Aš labai vertinu pranešėjo pastangas. Aš manau, kad tai iš tiesų e, galėtume šį e, kolegą, šį poną pavadinti Spektrum Guna ar Nespydį Gonzalės. Šios programos patvirtinimas yra labai svarbus žingsnis teisinga linkme. Jūs žinote, kai, kokia svar, kokie svarbus yra šie radio dažniai e, skaitmeniniam pasauliui. Kasdien jie, jų panaudojimo galimybės didėja ir e, dažnių spektras didėja didžiuliais tempais ir tų radio dažnių spektro prieinamumo e, apribojimai be abejo riboja ir ūkio augimo galimybės. Ir tai jūs teisingai pabrėžėte. Taip pat e, užkerta kelią siekti mūsų užsibrištų tikslų. Todėl iki 2013 metų mes atversime galimybę naudotis 800 MHz dažnio juostą elektroninių ryšių paslaugoms teikti, taip pat kursime prieigą prie e, radio dažnių e, spektro iki 2015 metų, kai kalbame apie pusantro GHz e, ir 2,3 GHz dažnių juostų naudojimą. Ir tokiose srityse kaip transportas, aplinkos sauga, civilinė sauga. E, taip pat e, užtikrinsime geresnės galimybės e, taikyti, naudotis radio dažniais. 2012 Ženevoje įvyks konferencija skirta šiam klausimui ir esu įsitikinęs Turiu pasakyti, kad komisija yra pareng, e, pateikusi um, tris pareiškimus tarybai ir dėl Pilčinevos sustikimo taip pat norėčiau šį bei tą pasakyti. Pirmiausia, aišku, reikia sulaukti e, savaitės pabaigos, kuomet ši konferencija baigsis. Jos darbo rezultatai atsispindės mūsų darbo e, dokumente kurį jūs taip pat gausite. Mums yra aišku, kad ES tikslai e, visų pirma nustatyti e, Europos parlamento rugsėjo mėnesio rezoliuciją gali būti pasiekti, ypač kai kalbame apie plačiajuosti e, ryšį, plačiajuošio ryšio naudojimą Galilėjo programoje pasaulio priekybos organizacijos de, e, organizacija vykstančiose dėrybose taip pat yra keliamas šis klausimas, taip pat atsižvelgiama į Afrikos ir Arabų valstybės ir jų pageidavimus, kadangi joms šis klausimas yra ypatingai aktualus jau šiandieną. Šiandieną svarstoma programa e, nustato tam tikrą politinį kursą. Rytoj, rytojaus ekonomika bus skaitmeninė. Ir tinkamos e, sąlygos nustatytos e, e, radio dažnių spektros rytyje mums padės toliau skatinti ūkio augimą ir konkurencingumą. Todėl norėčiau, kad parlamentas pritartų kompromisui, kuris buvo pasiektas spalio mėnesį. Dėkoju. Dabar žodį suteikėme ponui Rybik. Ačiū, ponė komisarė. Mums visiems svarbu ypatingai dabar susidūrus su skolų krize, galvoti apie tai, kaip užsidirbti naujai pinigų. Ir jūs kalbėjote apie rezultatus iki 2014 metų, kurių reikės svarbiuose ES ekonomikos srityse, srityse, kuriuose mums reikia daugiau konkurencingumo. Aš norėčiau jūs pasveikinti, nes uh, Mes matome, kad e, kalbant apie įvairias e, technologijas, jos tikrai labai pažengusios į priekį. Ar tai pasakytina apie mobiliuosius telefonus, ar apie kompiuterius ir jų pajėgumus. Mes matome, kad labai smarkiai auga tų technologijų poreikis ir ES mes prisėmėme lyderės vaidmenį, tad su tuo ir sveikinu. Bet labai svarbu, kad programinės įrangos rytyje mes nustatytumėm naujus standartus. Mes kalbame apie tinklų neutralumą, mes kalbame apie e, kokybę, apie kiekybę, apie tinklų pajėgumus. Ir žinoma, kad mums reikalingi techniniai standartai, mums reikalingi ir atitinkami teisės aktai. Europa parodė, kad programinės įrangos sprendimai ir standartai gali leisti daryti didelę pažangą. Pavyzdžiui, UNTS, LDE ir ketvirtos kartos tinklai. Kas bus toliau? Mes turime būti pasirengę viskam, nes matome, kad duomenų srautai nepaprastai auga. Mes e, turėtumėm jau kalbėti apie terabaitus, o ne apie gigabaitus. Kai mes kalbame apie turinį, matome daug įvairių diskusijų. Pavyzdžiui, aktą. Mes matome, kad e, ilgalaikis ar mokymasis visą gyvenimą yra nepaprastai svarbus, kai mes turime galvoje galutinį vartotoją. Man atrodo, kad turime turėti galvoje verslo modelį, socialinius tinklus. Jiems reikalingi tokie dažniai, kuriuose jie galėtų veikti didžiausių pajėgumų. Dėkoju. Toliau dvi mintes kalbės ponė Riera Madurel. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Hökmark ir ypač ponę Trautman, padėkoti jiems už jų nuveiktą darbą. Tai yra pirmoji ES vizija skirta radio dažnių paskirstimui. Tai nėra paprastas darbas, nes labai dažnai susidurėma su e, tam tikromis e, problemomis skirtingose valstybėse narėse. Tai aiškiai atsispindėjo praktinėme darbe radio dažnių apimtis yra labai ribotos, dėl to tą spektrą reikia skirstyti labai e, efektyviai. E, ir Svarbiausi susitarimo punktai buvo jau minėti ponios Krius, tai yra 800 MHz dažnių juosta valstybėms narėms iki 2013 metų ir bent 1200 MHz e, spektras iki 2015 metų, taip pat e, dažnių e, radio spektro aprašas ir siekis tos radio dažnius naudoti kiek įmanoma veiksmingiau. Visą tai leis e, ieškoti naujų radio dažnių spektro naudojimo galimybių ir stengtis iš, sumažinti e, skaitmeninę atskirtį, taip pat skatinti um, užtikrinti um, skaitmeninių paslaugų uh, ir skaitmeninio ryšio uh, uh paslaugų teikimo kokybę ir skaitmeninio ryšio spartumą. Uh, mano frakcijai labai svarbus ir e, svarbios galimybės, naujomis, e, naujos atsiveriančios galimybės, kuriomis gali pasinaudoti e, skaitmeninės ryšio paslaugas teikiančios įvairios telekomunikacijų e, bendrovės e, kurioms reikia sudaryti sąlygas pasinaudoti tuo tikrai didžiulį potencialą turinčiu sektoriumi, kad Europos ūkis toliau auktų. Dėkoju. Komisar госпожо председател, колеги. Бих искал. Pana Joto, brangus kolegos, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo sudėtingą, bet ir kartu svarbų pranešimą. Komisija siūlo štai ką. Harmonizuoti radio dažnių spektrą. Bet tas pasiūlymas nėra vien tik pasiūlymas, tai jau yra faktas. Mes matome, kaip e, yra teikiamos e, bevėlės elektroninių ryšių paslaugos, mes matome, kokių tikslų yra siekiama. Harmonizavimas nėra tik tai ES patobulinimas. Šis harmonizavimas nepaprastai svarbus vidaus rinkai, plečiantis vidaus rinkai ir apimant e, atitinkamas dažnių juostas mes pasieksime raidos, kuri leisti sustiprinti mūsų ūkį. Šis harmonizavimas leistų sustiprinti, konsoliduoti teikiamas paslaugas Ir tik tai taip ES galės vaidinti pirmaujantį vaidmenį paslaugų teikimo srityje. Mums reikia lingas ūkis, kuris remtųsi žiniomis, kuris būtų konkurencingas. Iki 2014 metų matome, jog padvigubės naudojimasis plačiai juoščių belaidžių internetu. Toliau Ford. Ačiū, pirmininkė. Mobil... Aš manau, kad mobilaus ryšio duomenų apimtis didės, nes mes visi saviname pažangiuosius telefonus, planšėjinius kompiuterius. Todėl uh, E, didės mobiliųjų ryšių srautai, didės konkurencija tarp e, paslaugų teikėjų. E, šalis turi liberalizuoti radio dažnius ir turi leisti prekiauti turimais, turimomis teisėmis į radio dažnius. Tų dažnių atlaisvinimas yra labai svarbus įvairiems subjektams. Ir e, labai svarbu, kad e, veikla būtų koordinuota. E, na ir tam labai padės radio dažnių aprašas. Reikia išsaugoti mūsų konkurencingumą ir tam, tiks, tam tikslui pasiekti valstybės narės turi efektyviau panaudoti turimus dažnius. Vis dėlto reikalingos taip pat investicijos į infrastruktūrą, o tai yra didelis iššūkis. Pone Ford, ponas Rubik nori Jums užduoti klausimą, prašome. Jo, you, Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs pasakėte kažką labai svarbaus, tai yra sienas peržengianti konkurencija. Kokias jums matote galimybės ES tarptautinėje rinkoje, e, pavyzdžiui, kalbant apie Kiniją ar Junktinės valstijas, kai kalbame apie tų radio dažnių naudojimą? Goes... Na, nereikia nei sakyti, kad e, reikia statyti infrastruktūrą ir reikės žiūrėti į paklausą egzistuojančią. Mes norime mm, pritraukti investuotojus, kad mm, būtų sukurtos tos mm, mobiliaus ryšio infrastruktūros. Vieną minutę ponui Zilstrai. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų puikus pateiktas pasiūlymas e, dėl pateikto komisijos sprendimo. E, iš tiesų daž, dažnių atlasvinimas puikiai dėrės su e, laisvu kapitalų prekių žmonių judėjimo principu. Taigi, e, nereikia tik tai šiuo atveju galvojant apie pri, tą laisvo judėjimo principą galvoti siaurai. Reikėtų pagalvoti plačiau, galvoti apie dažnių surautų e, laisvą judėjimą. Netgi komisarė Kruz yra atsakinga už e, internetinę laisvę, prieštarauja uh, kai kuriems pateiktiems pasiūlymams dėl saviriškos laisvės. E, o to, šis klausimas yra labai aktualus mano frakcijai. Ponas Mačikievič, dvi minutės. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Żyjąc obecnie w zglobalizowanym świecie musimy Ačiū pirmininkė. Mes gyvename globalizuotame pasaulyje ir todėl reikia e, nepamiršti, kad naujos technologijos leidžia greičiau ir geriau perduoti duomenis. ES e, konkuruoja su kitomis šalimis e, naujų technologijų srityje ir nori tapti lyderę pasaulio. Be kita ko, aš manau, kad e, tikrai, e, kalbant e, apie Lenkiją, tai ji, kaip pirmininkaujanti šalis, savo laiku padarė viską, kad šis teisės aktas būtų patvirtintas kuo galima greičiau. Taigi, kai dėl 800 MHz dažnio plačiojuosiam belaidžiam internetui visose valstybėse narėse iki 2013 metų sausio pirmos dienos, tą mes galime pritarti. Ir Taip pat mes galime pritarti tam, kad visi ES piliečiai iki 20 metų galėtų naudotis ne lėtesniu kaip 30 megabitų E, plačia juoščių ryšiu. Taigi visa tai iš tiesų prisidėtų prie to, kad ES susigražintų lyderio vaidmenį pasaulyje. Dabar kalbant apie šią e, daugiametę radio spektro politikos programą, tai ji iš tiesų e, suteiks labai daug naudos. E, Nereikėtų pamiršti, kad e, duomenų greitas ir efektyvus perdavimas yra iššūkis. Bet e, tai labai yra svarbu. Ačiū. Dabar žodis poniai Tikau. Merci, madame la prezident, madame commissioner. Propone... Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Kalbant apie e, šią daugiametę radio spektro politikos programą, tai joje yra numatyti tikslai harmonizuoti radio dažnių spektrus valstybėse narise iki 2015 metų. Ši programa e, nurodo, kad e, efektyvus radio dažnių naudojimas yra labai svarbus telekomunikacijoms, taip pat ir kitiems E, sektoriams, pavyzdžiui, transportui, e, aplinkosaugai e, bei kovai su klimato atšilimu. Aš esu pateikusi pasiūlymus ir džiugu, kad į juos buvo atsižvelgta, rengiant šį dokumentą. Kalbant apie pirmą straipsnį C punktelį, reikia eliminuoti diskriminaciją. E, siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų naudotis plačia juoščių ryšių ir kad tas ryšys būtų nelėtesnis kaip 30 megabitai iki 2020 metų. Taigi e, siekiam, reikia užtikrinti, kad ryšys būtų kuo greitesnis. Kalbant apie trečiąjį straipsnį L punktelį, ten kalbama apie naujas technologijas vartotojams. Ir kad uh, Na, kalbam apie tai, kad e, vartotojai turėtų prisidėti prie e, efektyvaus e, skaitmininio amžiaus e, idėjų gyvendinimo. Kalbant apie ketvirtą straipsnį, ten kalbama apie tam tikrą įrangą, kuri galėtų būti naudojama neįgaliųjų žmonių. Tam aš galiu pritarti, kai dėl e, dažnių paskirstimo, tai E, teisės turėtų gauti tiek privatus, tiek valstybiniai e, subjektai. Be to, e, valstybės narės turėtų rinkti duomenis, kaip tie dažniai yra paskirstomi. Ir tą informaciją turėtų teikti komisija, o komisija pagal deleguotų aktų procedūrą nurodys, kaip valstybės narės turėtų jai pateikti tą informaciją. Ačiū, dabar žodis suteikiamas poniai Šaka. Daug žmonių e, ilgą laiką bejojo ES e, nauda. Ir dabar mes galime pasakyti kai kuriuos teigiamus dalykus apie ES. Kad e, Ir vienas iš tokių teigiamų dalykų yra radio spektro politika, kuri suteikia labai daug galimybių ir gali paversti ES lyderę šioje informacinėje visuomenėje. Būtent ši programa leis ES vaidinti lyderio vaidmenį. Tai e, taip pat mes galėsime sukoordinuotai įgyvendinti tą daugiametę radio spektro politiką. E, ir pagalvoti, kaip, pavyzdžiui, e, praeitie neefektyviai paskirstytas dažnis galėtų būti paskirstytas efektyviau. Tai bus naudinga telekomunikacijų sektoriui. Deja gaila, kad Europos parlamentas nepas, nepasiekė tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, dėl nelicenzijuotų spektrų e, skirimo bevėliam ryšiui. Taigi, apskritai reikėtų siekti, kad naujos technologijos e, galėtų būti naudojamos e, esant dabartiniam dažniui, radio dažniui. Nibler, dvi minutės. Ačiū. Ponios ir ponai, pirmiausiai dėkoju mūsų pranešėjui kuris e, puikiai gynė parlamento poziciją per darybą su taryba. Spektrum Gunar. <laughs> Labai ačiū. Mes Europoje naudojamės labai plačiai internetinėmis paslaugomis. Šiek tiek statistikos. 2010 metais vidutiniškai 35 MB buvo sunaudojami e, naudojantis išmaniaisiais telefonais, taip pat ir ateityje labai smarkiai išauks duomenų srautas. Tarp 2010 ir 2015 metų 26 kartais išauks duomenų srautas, o 2005 788 milijonai žmonių naudosis mobiliaisiais telefonais internetu. Todėl aš labai džiaugiuosi šią um, europinę dažnių programą kurią patvirtinsime rytoj. Mūsų tikslas labai aiškus, mums reikia daugiau dažnių plačiai juoščiam belaidžiai internetui, nes e, duomenų srautas tiesiog sukels kamščių mūsų dabartiniuose e, kanaluose. Tad e, aš galvoju, brangus kolegos, kad mes tikrai plačią daugumą galėsime patvirtinti dažnių politiką, nes taip tikrai nusipelnysime savo pilniečiams. Esu naujoji pranešėja dabartiniam pranešimui skirtam raumingo temai. Ir mano supratimu, kalbėjimas mobiliaisiais telefonais e, e, užsienyje taps dar pigesnis. Man atrodo, kad mes turime būti drąsesni tam, kad e, pasiektumėm apčiapiamų rezultatų mūsų piliečiams ir tikiuosi, kad per šių metų pirmąjį pusmetį galėsime pasiekti šio rezultato ir tuomet jūs galėsite mane vadinti Roaming Angelika. Ačiū poniai Nibler. Dabar žodį suteikiame ponui De Angelis. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Tai yra svarbi programa ir ambicinga, ambicinga programa. Tai yra Mm, paversti ES lyderę, kurioje yra e, greičiausias e, e, mobiliųjų duomenų perdavimo greitis ir kad visi galėtų naudotis plačiu juoščių ryšiu. ES atsilieka nuo JAV ir Kinijos, nes pavyzdžiui, E, šiuose šalyse e, didžioji spektro dalis jau yra atlaisvinta. Taigi mes, pavyzdžiui, pritarėme tam, kad iki 2013 metų e, sausio pirmosios dienos valstybės narėse būtų atlaisvinta 800 MHz dažnių juosta plačiai juoščiam belaidžiam internetui. Taip pat ir dėl 30 megabitų mobiliojo plačiojuoščio ryšio visiems ES piliečiams. Tam tokie dalykai yra labai svarbus ir yra mm, leidžiantis ES e, susigražinti lyderio vaidmenį pasaulyje. Dėkoju. Pone Kamerivert, ačiū, pone pirmininkė, aš gal šiek tiek įliesiu deguto į ugnį, kadangi manyčiau, kad e, tarybos bendroji pozicija nėra patenkinama. Radio dažnių spektras yra ribota viešoji gerybė, turinti didžiulę reikšmę. Kaip pavyzdžiui, e, radijui reikia tam, radio spektro, tam tikros radio spektro dalies, kad pasiektų savo klausytojus. Kultūros komitetas pateikė nemažai pasiūlymų, kaip atsižvelgti į tokį aspektą, ypač atsižvelgiant į radijo ypatingą vaidmenį. Ir mes jau įspėjome, kad negalima atverti papildomų dujų, durų, atsiprašau, durų, siek, dar labiau padidinant skaitmeninę atskirtį. reikia ieškoti sprendimų, kaip, iš, kaip išvengti tokių priemonių, kaip, pavyzdžiui, investicijų kompensavimo, kuris dar, tik, dar labiau už, paaštrino skaitmeninę atskirtį. Aš tikiuosi iš Europos komisijos ir taip pat valstybių narių, kad jos e, suvoks, jog E, radio dažnių spektrą naudoti reikia labai atsakingai ir samoningai, e, turint omenyje, koks jis reikšmingas ir e, kaip jis, atiti, kaip jis atspindi mūsų visuomenės kultūrinius poreikius. Dėkoju. Pirmininkė. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų, šiek tiek vėluojame, dėl to norėčiau, kad visi laikytumėtės griežtai jums skirto laiko. Pone Korola, vieną minutę. Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kollegani Gunnar Högmark ja hänen... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegai už e, puikų pranešimą dėl radio dažnių spektro. Radio dažnių iš tiesų pasiūla yra ribota, o paklausa radio dažnių nuolatos auga. Aš vidaus rinkos komitete analizavau šį E, šią programą ir džiugu, kad e, e, siekiai yra labai ambicingi. Skaitmeninė darbo atvarkė kelia labai daug už iššūkių. Pavyzdžiui, pažangiesiams telefonams e, taip pat reikia atskiros e, radio dažnių juostos. Dėl rytojaus, rytoj mes balsuosime dėl šio e, pasiūlymo, kuriame sakoma, kad 2013 metų valstybėse narėse turės būti atlaisvinti 800 MHz dažnių juostos plačio juošiam belandžiam internetui. Tai yra iš tiesų labai ambicingas pasiekimas, nes reikš, kad telekomunikacijos rytyje bus galima teikti naujas paslaugas, ponia Buzė. Bazescu, prašome. Ačiū pirmininkė. ES reikalinga lanksti ir koordinuota politika radio dažnių spektro atžvilgiu. Tai e, padėtų sukurti paneuropinę telekomunikacijos paslaugų rinką radio dažnių spektras yra labai svarbus, kad ES galėtų e, tapti lyderę, kalbant apie e, plačiojuoščio ryšio galimybės, greit ir taip toliau. E, skaitmeninis atotrukis turėtų būti sumažintas. Kalbant apie nelicenzijuotus spektrus, turime pagalvoti, kaip na, jį būtų galima paskirstyti. Be to nereikėtų pamiršti kaimo vietovių. Tuo pat metu norėčiau priminti priemonės e, dėl apsaugos nuo elektromagnetinių laukų, e, kad šios priemonės neturėtų pakenkti e, žmonių sveikatą. Dėl tos priežasties reikia stebėti nuolatos, kaip yra panaudojami tie radio dažniai. Ačiū dabar žodis panui Matula fiind o resursă limitată utilizarea pe care o dăm spectrului de frecvențe Radio dažnį yra ribotas, ribota gerybė ir kaip tas, tie radio dažniai yra panaudojami labai svarbu. Jeigu mes norime maksimalizuoti radio dažnių teikiamą naudą, tada ši programa yra labai svarbi. E, komisijos pateiktas pasiūlymas rodo, kad ES nori e, spręsti šį klausimą globaliame kontekste kad ES visi e, piliečiai galėtų naudotis sparčiu mobiliuoju plaščiojuoščiu ryšiu. Be to, dar vienas puikus pasiūlymas e, - atlaisvinti 800 MHz dažnių juostą plačio juošiam belaidžiam vien internetui. Pasak e, įvairių tyrimų, internetu vis e, intensyviau naudojama. Dėl tos priežasties reikia harmonizuoti keletą radio dažnių diapazonų. Tokiu atveju padidėjęs ir konkurencingumas ir bus paskatintos inovacijos, kurios leis pasiekti 20 metų strategijos tikslų, ponė Zuber. O espectro radioelétrico de baixas a muito altas frequências. Radio dažnius aptarinėjame ir galiausiai turime priimti sprendimą radijos spektro naudojimas e, teikiant ryšio paslaugas turi būti supaprastintas. Aš norėčiau sužinoti komisijos nuomonę apie tai, kaip būtų galima daly, pa, to pasiekti. Kaip užtikrinti tinkamą prieigą prie radio spektro e, toms įmonėms, kurios teikia komercinio pobūdžio paslaugas. Mes žinome, kad šios direktyvos tikslas yra sukurti deramas galimybės tiek plačiai visuomeniai, tiek ir institucijoms naudotis radio dažniais. Ir norėčiau komisijos paklausti, ką jinai apie tai mano. Ponas Paška, kalbant apie 141-ąjį ES mm, e, straipsnį, e, komisija pateikė pasiūlymą dėl sprendimo e, sukurti pirmąją radio spektro politikos programą. E, tam, kad būtų e, pagerintas e, radio dažnių paskirstimas. Ir pirmojo svarstymo metu mes iš tiesų patobulinome pateiktą pasiūlymą E, yra siūloma nuo 2013 metų visose valstybėse narėse atlasvinti 800 MHz dažnių juostą plačia juošiam belaidžiam internetui. 2015 metais bent 1200 MHz spektro dažnių juosta turi būti skirta mobiliųjų duomenų strautui. E, tai iš tiesų e, leidžia pasiekti, kad interneto bei mobiliųjų duomenų srautų naudotojų skaičius išauks. Tikėkime, kad išauks ir naudų, naudojimų duomenų kokybė, ne tik greitis. Deba, ja, danke, Frau Präsident. Rubi, aš norėčiau palinkėti konkurencingumo Gunarui viso ko geriausio, nes jisai išgrindė gerą kelią toliau raidai Europai. 100 megabitų per sekundę, tai galėtų būti irgi tikslas, kokioje dažnių juostoje galėtumėm pasiekti šį tikslą. Ačiū. Dėkojame ponui Riubigui. Dabar baigiame pasisakymus pagal vienos minutės procedūrą. Baigiamai žodį taras komisarė Krius. Gerbiama, gerbiamas pirmininkė, buvo užduota keli klausimai. E, pavyzdžiui, ponia Bazesku. E, uždavė klausimą apie nelicenzijuotą spektrą e, bevėliam belaidžiam internetui. Na, apie jūsų pasiūlymą pagalvosime. Ir visa tai taip pat siejasi su e, ponu Šuber pasisakymu dėl e, radio dažnių panaudojimo valstybiniais tikslais Na, iš tiesų tie radio dažniai nėra tik tai skirstomi komerciniams tikslams. Galiausiai galiu pasakyti, kad e, man iš tiesų malonu, kad visi parlamentarai pritarė tam, kad e, e, labai svarbu, kad būtų padidinta prieiga prie tos radio dažnių spektro, nes tai skatina užimtumą, augimą ir dėl to mes visi sutarėme kad radio spektras e, iš tiesų skatina ekonominį augimą Europoje ir teikia apčiuopiamą naudą Europos vartotojams. Ir, tokiu, ir labai svarbu, kad e, ta daugiametė radio spektro politikos programa būtų patvirtinta rytoj Europos parlamente, nes e, Komisija ir kitos institucijos sunkiai dirbo šios programos atžvilgių ir patvirtinę šią programą mes galime parodyti, e, kad šioje programoje yra labai daug teigiamų dalykų. Taigi, ačiū visiems už bendradarbiavimą e, viso proceso metu. Iš tiesų laikas bėga nestabdomai ir galiausiai, kas yra svarbiausia, Svarbiausia yra rezultatas. Ir e, iš tiesų visi puikiai padirbėjome. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksime žodį pranešėjui. Ačiū, pirmininkė. Radio dažnių pasiūla yra ribota, bet galimybės yra neribotos. Kaip mes matėme praeitįje ir kaip matysime ateityje, yra teisinga pasakyti, kad e, kalbant apie E, žiniasklaida, e, jie iš tiesų turės daugiau galimybių pasiekti e, klausytoje. Situacija keičiasi ir kalbant apie šias diskusijas, galiu padaryti vieną svarbę išvadą, kad pastaraisiais pasirodė šimtmečių matėme, kaip greitai viskas keitėsi ir taip pat greitai keisis viskas ateinantį dešimtmetį. Dėl tos priežasties labai svarbu užtikrinti, kad mes galėsime pasinaudoti visi e, tų pokyčių e, teikiamą naudą. Dėl tos priežasties, kalbant apie tolesnius veiksmus, labai svarbu užtikrinti, kad labai greitai būtų įgyvendintas šis sprendimas. Ir tuo pat metu jau reikia galvoti apie tolesnius veiksmus, nes e, mes e, matėme tik tai pradžią, tą interneto revoliucijos pradžią. Bet e, tai turės savo pasiekmių, suteiks galimybę ateityje. Kaip mes matėme, pavyzdžiui, kaip parodė Šiaurės Afrikoje revoliucijos Taigi, iš tiesų mes galime pasinaudoti e, geriau teikiamą e, šio sprendimo naudą, jeigu imsime e, sprendimų, ko galima greičiau. E, buvo pasakyta, kad 2015 metais bus įvertinta galimybė apie tolesnio, tolesnio spektro harmonizavimą. Mes iš tiesų turime būti lyderiais ir reikia iš tiesų imtis e, veiksmų patiesiems, patiems pirmiesiems, pasinaudojant e, galimybėmis, kurias suteikia tas, e, ta ribota radio dažnių pasiūla. Pone Rybik. Ar norite kažką dėl darbo tvarkos taisyklių pasakyti? Pone pirmininkė, mano mikrofonas neveikia ir rūmų dažniai panašu taip pat neveikia. Taigi neveikia šis aparatas ir jau prašiau du kartus, kad ateitų e, techninis darbuotojas ir jis sutaisytų. Aš norėčiau paprašyti, kad iki rytojaus tai būtų padaryta. Ačiū. Pirmininkė, mes tikrai viską padarysime Ir dar šiandieną tuo pasirūpinsiu, kad rytoj turėtumėte tam, kad jūsų mikrofonas dirbtų. Dėkoju visiems už diskusiją, rytoj balsuosime 12.30 ir posėdis yra baigiamas.